Good morning everybody. Thank you for to be here. Labas rytas visiems. Smagu, kad susirinkote. Pradėsime komiteto posėdį. Pirmasis punktas darbo atvarkėje. Ir 2016 metų biudžetas. Barbara Matera yra pranešėja. Aš matau, kad ji mūsų posėdėje nedalyvauja kol kas ir Barbara Satova pasisakys už ją. Gegužės 18 diena 12 valanda yra praneš, pakeitimų teikimo terminas. O dabar žodis Barbar. Ponios ir ponai, aš atsiprašau už Barbarą, ji negalėjo dalyvauti posėdėje šiandien ir aš mielai perskaitysiu pranešimą, ji man paliko užrašus. Manau, kad šis klausimas labai svarbus. Iš patirties e, matome, kad kai kalbama apie su moterų teisėmis susijusias biudžeto eilutes, e, tas eilutes labai sunku patvirtinti komitetuose, tarsi moterų teisų klausimai nebūtų svarbus. Dėl Šių priežasčių e, ponios Materos pranešime daugiausia dėmesys skiriama lyčių lygybės aspekto integravimui į politiką ir į finansinę perspektyvą 2014-2020 metams. susitelkiama į svarbiausius klausimus - smurtas, atotrukis tarp atlyginimų, moterų teisės darbe. Moterys matomos kaip žmonės, kurie prašo per daug ir gauna ir nieko negauna. Apie tai jau kalbėjome vakar su biudžeto pranešėju pon Fernandes. Ir biudžeto komitete buvo prašoma, kad e, būtų skirtas finansavimas DAFNE programai nukreiptai ko, į kovą su smurtu prieš moteris vaikus. Taip pat reiktų biudžeto išlaidas naudoti kaip įrankį lyčių lygybei skatinti. Reiktų padidinti finansavimą programoms didinančioms moterų verslumą, e, ypač programoms susijusiams su įmonių konkurencingumu, taip pat mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumu. Reikėtų skirti lėšų iš Europos socialinio fondo bei naudotis jaunimo iniciatyva. Ketvirtas punktas. Reiktų sukurti smurto stebėseno centrą. Stebėsenos centrą bei e, Europos lyčių lygybės institutą restruktūruoti. Be to, Europos lyčių lygybės instituto biudžetas turėtų likti stabilus. Penktas, būtina stiprinti finansavimą e, kampanijoms nukreiptoms į kovą su lyčių stereotipais bei skatinti samoningumą pagal švietimo programas ir Erasmus Plus programą. Jeigu reiktų informacijos, susisiekite su ponia Matera, ji mielai atsakys jums į bet kokius klausimus, kokiu turėtumėte. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū ponė Sadrova ir dabar frakcijų vardu e, ponė Bursan socialdemokratų frakcijos vardu. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms kurie pasiūlė šias svarbės iniciatyvas. Dauguma siūlomų projektų numato tokius tikslus kaip daugiau galių suteikimas moterims, moterų ekonominė lygybė, moterų švietimas, socialinių tinklų plėtotė. Siekiant padėti moteriams subalansuoti šeimos ir profesinį gyvenimą, mes visi žinome, kaip sunku tai pasiekti, ypač tokiose šalyse, kur nėra pakankamai paramos e, moteriams prižiūrinčiams vaikus ir derinačiams vaikų priežiūrą su karjera. Todėl būtina plėtoti tokias programas ir pasiūsti aiškę žinę moteriams, e, sakant, kad jos gali sėkmingai suderinti e, šeimą ir darbą. Jos gali būti ir puikios darbuotojos, ir puikios mamos. Dar laukia ilgas kelias, bet e, manau, kad kartu dirbdami pasieksime puikių rezultatų. Ačiū, ponia Vana, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamą pranešėją, norėčiau padėkoti Jums už nuomonę. Manau, kad tekstai yra neblogi, mano frakcija teigiamai juos vertina. Matau, kad čia yra e, pabrėžia, kreipiamas didelis dėmesys smurtui prieš moteris ir vaikus. kova su smurtu prieš moteris ir vaikus nepriklauso vien tik tai moterų komiteto kompetencijai. Tai yra visa visuomenė liečianti problema, ne vien tik tai moteris. Taigi mes turime e, taipogi savo poziciją šio klausimu statyti. Mes norime tam tikras vietas sustiprinti, bet to čia yra ir spragų. Pavyzdžiui, e, sąjungos e, biudžetas e, skirtas, tiksliau biudžeto eilutės skirtos šiai problemai, socioekonominiams moterų e, problemams. Vakar su panu Žakobu apie tai kalbėjomės ir buvo daug kalbėta apie solidarumo, socialinės sanglaudos, įtraukties, e, lygybės principus. Taigi manau, kad moterų komitetas galėtų daugiausia galėtų į tai atkreipti labiausiai dėmesį. Be to, dar čia reikėtų paminėti ir atlyginimų skirtumus. Nes atlyginimų krizė didėja dėl e, vadinamosios krizės tarp vyrų ir moterų situacijos. Be to, dar reikėtų nepamiršti ir žaliųjų vadinamųjų darbo vietų. Vakar apie tai jau kalbėta buvo, to nepamirškime. Na ir toliau antrajame straipsnėje E, Europos socialinis fondas yra, e, jaunimo iniciatyva. Čia turėtume įtraukti ir daugiau fondų, praktiškai visus fondus, e, visas socialinės programas, tokias kaip pavyzdžiui prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. Taigi reikia čia ne tik tai paminėtus fondus, bet ir visus su socialinės rytimis susijusius fondus sutraukti. Na, o kas dėl paramos moteriams verslininkėms, tai mes norėtume, kad čia būtų kalbama apie e, mikrokreditus, turėtų būti e, paprasčiau juos gauti. Na, štai pavyzdžiui, Vokietijoje buvo prieš keletą metų europinis projektas vykdytas, vadinamasis mo, bankas moterims. Ir štai pavyzdžiui, tokios priemonės yra labai svarbios ir naudingos. Na ir galiausiai kitas svarbus dalykas, kurį su ponu Fernandesu jau diskusijų metu esame aptarę. Turėtume bendrai paėmus biudžetui daugiau e, dėmesio kreipti. Reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad moteris moterų tema turėtų būti horizontalus aspektas biudžete, taigi mes turėtume apskritai apie biudžetą kalbėti. Jau praeitais metais tokį pateikimą esame teikę dėl struktūruotojo metodo, taigi mes norėtume, kad būtų į tai atsižvelgta. Dar kartą tą patį pakeitimą pateiksime ir dėl šios nuomonės. Taigi dėkoju, mūsų manimų ši nuomonė yra tikrai puikia. Na ir susidomėjimu, susidomėjimu lauksiu tolesnių diskusijų dėl biudžeto. Ačiū. Labai ačiū. Ar norit kažkas dar įsijungti į diskusiją, ponia Bjork? Eh, Raportören. Jag håller med om mycket av det som... Dėkuoju pranešėjai. Pritarčiau daugam iš to, ką jis sakė. Štai pavyzdžiui, Europos vyro ir moterų lygybės institutas, biudžetizavimas vadinamasis, e, kova su smurtu. Vakar biudžeto komitete buvo nuspręsta, kad tas biudžetizavimas vadinamasis nėra toks jau paprastas dalykas, apie kurį iš karto visi galvoja. Taigi dabar neturime mes pernelyg kuklios pozicijos užsimti, turime būti drąsus, kaip moterų komitetas turi būti drąsus, turime būti drąsus. Dabar kas dėl moterų verslininkų įmonių kūrimo, tai moteris turi e, veikti darbo rinkoje. Ne vien tik tai e, valstybinėme sektorėje, ne vien tik tai vaikais ar senukais turi rūpintis moteris. Taigi tie, kurie dirba su socialiniais e, fondais, neturėtų pamirštų, pamiršti moterų, bet e, ir apskritai, ne, ne tik tai nepamiršti, jie turi didelį dėmesį skirti moteriams. Tam tikrose sektoriuose reikėtų galbūt daugiau dėmesio skirti moteriams, bet didžiausia, ko gero, dėmesio reikėtų skirti profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimui, kai moteris turi dirbti ir rūpintis vaikais. Na ir kai jau pasisuka kalba apie moterų žimtumą, moterų darbą, tai nereikėtų pamiršti, kad moterų finansinė nepriklausomybė yra glaudžiai susijusi su gerovės valstybė. Ačiū. Ačiū dabar poniai, manau, kad Peter žodis. Ačiū. Norėčiau kai ką patikslinti, todėl paprašiau žodžio. Kolegos turėtų žinoti, kad nuo šių metų pasikeitė diskusijos dėl biudžeto. Panas Fernandės mums jau perdavė atitinkamą informaciją, kaip žinote, ir jis kaip nuomonės dėl biudžeto pranešėjas tą informaciją turi. Žinome, kad yra parengti įgaliojimai trialogui. Taigi ruošiami du pranešimai. Pirmasis yra tai, ko pagrindu tapo ankstesnis dokumentas, ankstesnis laiškas, kuriame aiškinama, kaip komitetas galvoja apie atskirų veiksmų įgyvendinimą. Ir antras pranešimas būtų skirtas pagrindinėms mūsų veiklos linijoms, projektams, mums kaip moterų reikalų komitetui aktualiems klausimams. Ir nereikia čia spainioti šių dviejų pranešimų kol kas. Mes nekalbame apie konkrečias išlaidų kategorijų eilutes biudžete, mes kalbame apie um, savo tikslus, apie tai, ko norime pasiekti. Taigi tam skirtas pranešimas yra labai konkretus, kalbama, kokia linkme mes kaip komitetas norime eiti, nustatomi pagrindiniai mūsų kriterijai, o vėliau kitame pranešime bus išdėstytas detalės. Labai ačiū, o dabar Europos komisijos vardu, aš manau, jie taip pat nori pasisakyti šioje diskusijoje. Dėkuoju už sutiktą žodį. Dėl DAFNE techninį tokį patikslinimą norėčiau čia įnešti. Dabartinė biudžeto konfiguracija atspindi e, trečiąją programą lygybę ir pilietybę. Beje, dabar šiuo, šiuo konkrečiu atveju teisės aktų leidėjas sugrupavo tuos devynis programos tikslus į dvi skirtingas grupės. Kiekviena grupė atitinka vieną biudžeto eilutę. Būtent e, todėl dabar situacija yra tokia, kokia yra. Privalumas yra lankstumas tokios konfiguracijos. tarp kiekvienoje tikslo, kiekvienoje biudžeto eilutėje. Taip pat dar norėčiau pridurti, kad dėl specifinių tikslų, dėl DAFNES e, programos pranešime galite rasti informacijos. Čia yra paskirtoji suma nurodyta ir taipogi yra nurodyta, kokiu laukiama rezultatų Jeigu, pavyzdžiui, Europos parlamento pakeitimo e, dėka būtų čia papildomų lėšų kažkokiu specialiam konkrečiam tikslui, tai be jokios e, abejonės komisija šiam specifiniam specialiam tikslui suteiks lėšų. Na, o dabar dėl matomumo. Mm, nereikėtų pamiršti, kad DAFNE pavadinimas yra darbo programoje darbo kodose ir e, paraiškas teikiantys subjektai yra puikiai apie tai informuoti. Jie žino, kad gali teikti projektus, projektus Dafniai. Na ir galiausiai dėl instituto lyčių lygybės šiek tiek norėčiau e, pasisakyti. Komisija pritarė pranešėjai dėl to, kad svarbu sekti situaciją smurto prieš moteris rytyje. Institutas šiuo metu rengia strategiją dėl kovos su smurtu prieš moteris. E, bus nustatyti prioritetai ir tikslai laiko, vidutiniam laikotarpiui. Taigi institutas čia galėtų būti kaip ir tam tikrų kontrolės centrų, E, stebėsenos centru to smurto prieš moteris, kaip kad jūs siūlote. Na, o dabar tokios eilutės padidinimas, kaip kad siūlo e, pranešėja, tikrai galėtų prisidėti prie veiksmingesnės kovos su smurtu prieš moteris. Ačiū. Eh, Labai ačiū. Baigiame šią diskusiją ir priminsiu, kad pakeitimus galite teikti iki gegužės 8 dienos 12 valandos. O dabar pereikime prie kitos diskusijos. E, kaip šviečiam suteikti daugiau galių merginams ES, pranešėja yra ponia Rodrygės. Ji pristatys savo pranešimą, o paskui vyks diskusijos šitama. Obrigada. Ehm, portanto, eu queria antes de mais agradecer a, a todos que participaram na discussão deste. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose. Man atrodo, jos vyko labai atvirai. Norėčiau padėkoti socialdemokratų frakcijų sekretariatui ir moterų reikalų komiteto sekretariatui kolegoms padėjusiems parengti šį pranešimą. Yra problemų susijusių su moterų įgalinimu. Manau, kad ne visai teisingai išverstas ir pranešimo pavadinimas darbo tvarkėje. Paaiškinsiu, kokie buvo mūsų pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, mes norime užtikrinti mergaičių įgalinimą, didesnių galių suteikimą pasitelkiant švietimą. Turime konkretesnių tikslų. Pirmiausia, sukurti atitinkamą kultūrą mokyklose atitinkamai pakeisti mokymo programas, užtikrinti lyčių lygybę sprendimų prieimimo procese, švietimo srityje, ypač kalbant apie profesinį švietimą. Dar vienas tikslas būtų padidinti moterų užimančių atsakingus postus skaičių ir galiausiai užtikrinti didesnį mergaičių ir moterų nepriklausomumą ir savarankiškumą. Mes panagrinėjome įvairius teisės aktus šio požiūriu e, ir pagalvojame, kokiu metodu galėtume vadovautis. Na ir svarbiausios priemonėms mums e, atrodytų štai kokios mokymo programos, kurios būtų svarbios ne vien mokyklos e, mokymo programų kurso požiūrių, bet e, platesnė prasme taip pat galvojame apie projektus, jų gyvendinimą ir vertinimą. Mokyklos, darbo vietos, atlyginimai tai yra svarbus aspektai, kurie įtraukti taip pat į pranešimą. Aš jų nedetalizuosiu, nes šios temos ko gero visiems aiškios. Norėčiau pereiti prie rekomendacijų. Bus balsuojama iš principo būtent dėl šių rekomendacijų. Pranešime Apie švietimo sistemą kalbama kaip apie tą kontekstą, kuriame mergaitėms e, suteikiama, gali būti suteikiama daugiau galių ir kur galėtų ir turėtų būti užtikrinama kova su diskriminacija. Moksliniai tyrimai parodo, kad švietimo aplinka ne vien teikia žinias, bet taip pat e, socialinės ir su lyčių lygybė susijusias e, žinias ir kompetencijas. Mums reikia užtikrinti lygybę ir vienodas teisės visose švietimo sistemos pakopose ir nuo pradinės mokyklos iki universitetų. Turime įgyvendinti atitinkamas iniciatyvas visų pakopų mokytojams, taip pat galvojant ir apie universiteto dėstytojams skirtas lavinimo programas. Na ir turime užtikrinti, kad šios priemonės būtų taikomos um, visose ES šalise. Lygios moterų teisės turėtų būti svarbus elementas um, bendradarbiavime tarp ES ir trečiųjų šalių. Mes turime atitinkamai steigti finansinės pagalbos programas Dar vienas svarbus kriterijus - švietimas ir mokymo programos. Mokymo programuose mokymo programos turėtų būti sudaromos taip, kad padėtų mm, įgalinti mergaitės ir kovoti su diskriminacija. Yra toks dalykas, kuris vadinamas slaptomis mokymo programomis, Kitaip sakant, tai, kas yra nematoma, kultūrinės vertybės, socialinės vertybės, tai, kas perdodama moksleiviams bendrame kontekste, ne kažkokiamis tiesioginėmis priemonėmis. Čia būtų uh, svarbus kultūros ir sporto renginiai, taip pat turime teikti atitinkamas informacijos paslaugas, užtikrinti galimybę naudotis informacinėmis technologijomis. Ir šio požiūrį turi būti lygybė tarp berniukų ir mergaičių. Mm, informacinių technologijų raštingumas turi būti skatinamas, taip pat mergaičių mm, įsitraukimas į moks, į tiksliuosius mokslus, e, jų verslumo skatinimas, e, formalios programos turi būti atitinkamai sudaromos, dalyvaujant ir vietos valdžios institucijoms, dalyvaujant vietos bendruomenėms. Tai gali būti daroma atskatinant ir internetinius mokymo kursus, taip pat ir vadovėlių leidėjai turėtų užtikrinti, kad e, moterų lygių galimybių aspektas e, būtų taip pat įtrauktas, jį būtų atsižvelgta. Mes turime užtikrinti, kad e, informacija apie moterų ir vyrų lygias galimybės būtų perdodama ir tėvams, kad jie būtų šviečiami ir tikime, kad svarbus vaidmuo tenka mokytojams. Jie yra socialinių pokyčių um, inicijatoriai. Darbdaviai. Jiems taip pat tenka svarbus vaidmuo švietimas ir lygybės idėjų skleidimas švietimo kontekste yra svarbu, bet taip pat visą tai turi atsispindėti ir darbo rinkoje. Svarbus taip pat yra stebėsenos aspektas. Švietimo ministerijos turėtų vykdyti atitinkamą mokyklų stebėseną vienodų galimybių požiūrių. turi būti vertinama, kokį poveikį priimami įstatymai turi vienodų galimybių. Aspektui turi būti taip pat e, įsteigtas ES e, prizas lygių vyrų ir moterų galimybių srityje. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Rodrygės, o dabar pradėsime pasisakymų raundą. Pone Border. Um, um... Ačiū. Ačiū, poniai Rodrygės. Tikrai nemažai padirbėta prie tokio palyginti trumpo pranešimo, bet aišku, didelį darbą reikėjo nuveikti ir šis pranešimas yra uh, labai išsamus, apima daug klausimų susijusių su švietimu mm, ir tai, ką mes galime padaryti, e, suteikiant mergaitėms daugiau galių. Parlamentas turi galimybę dabar išsakyti labai tvirtą poziciją dėl prioritėtų, nors aišku, parlamentas turi tik e, pritariamąją funkciją, patariamąją funkciją švietimo srityje, bet vis tiek mūsų pozicija turėtų būti aiškiai išsakyta. Manau, kad galių suteikimas per švietimą yra dviejopas. Pirmiausia, kultūriniai pokyčiai yra svarbus šioje srityje. Yra tam tikri stereotipai apie mergaičių ir berniukų gyvenimą ir pirmiausia reikėtų galvoti apie šį kultūrinį aspektą ir kurti lygesnę visuomenę. Ir antras aspektas yra švietimo institucijos turėtų padėti ir berniukams ir mergaitėms pasirenkti ateities iššūkiams tolesniam gyvenimui ir turi padėti užtikrinti vėlesnėme profesinėme gyvenime vienodus atlyginimus ir panašiai. Mm, kalbama apie mokytojų lavinimą, mokytojų rengimą šiame pranešime ir sakoma, kad mokytojai e, atlieka labai svarbu vaidmenį lygių galimybių kontekste ir pranešime labai e, tinkamai viskas suformuluota, kalbant apie mokytojų rengimą. Ir šiuo požiūriu norėčiau pagirti pranešimą, mm, nesivadovaujama kažkokiamis standartinėmis formuluotėmis e, kalbama konkrečiai apie berniukus ir mergaitės labai dažnai. Berniukai ir mergaitės visada sakoma taip, o pranešime sakoma mergaitės ir berniukai. Toks nedidelis skirtumas tarsi, bet jis yra netradicinis sprendimas. Valstybės narės turėtų taikyti daugiau priemonių siekiant, kad pasikeistų mokytojų retorika ir mokymo programos ir kad mergaitės ir berniukai būtų skatinami um, labiau įsitraukti į vadinamas netradicinės sritis. Labai aiškiai žinome, kad mergaitės ne visada skatinamos įsitraukti į tiksliuosius ir gamtos mokslus ir mes turime mokyti mokytojus, kaip jas paskatinti, turime kviesti moteris, kurios galėtų būti pavyzdžiais sėkmingos karjeros šioje srityje. Jos turėtų atvykti į mokyklas. E, taip pat turėtume stiprinti karjeros pagalbos ir e, konsultacijų teikimą. Iš tikrųjų dažnai ir žiniasklaidoje, ir viešoje erdvėje apie gamtos mokslus kalbama kaip apie ką gazdinam, gazdinančio, e, nors šiose srityse dirbantis e, asmenys iš tikrųjų uždirba daugiau. Nors iš tikrųjų mokslininkių moterų yra labai daug, bet e, ir nemažai užima jų pakankamai aukštas pareigas, tačiau daugiau tokiuose srityse, kurios nėra gerai apmokamos. Junktinėse Amerikos valstijose mm, yra nuveikta nemažai įtraukiant moteris e, į tikrosius ir gamtos mokslus e, ir aiškiai įrodyta, kad tose srityse dirbančios moteris uždirba e, vidutiniškai 33 procentais daugiau. Gerai iš tikrųjų, kad į pranešimą įtraukiama ir užklasinė veikla, nes jie taip pat yra svarbi padedant mergaitėms ir berniukams įsitraukti į netradicinės sritis. Tik aišku, visada yra išteklių problema. Ir mes turime akcentuoti tų lėšų užtikrinimą ar netgi jų padidinimą. Ir aišku, skatinamas yra mergaičių dalyvavimas e, sporte, moterų futbolas populiarinamas e, dabar, nors iš tikrųjų sportas vis dar dažnai laikomas e, vyrišką sritimi. Taigi turėtumėm prisiminti ir tai. Toliau verslumas. Verslumas, jo skatinimas, skatinimas galbūt nepakankamai akcentuotas pranešime. Verslumas padės ateityje sukurti daug darbo vietų ir iš tikrųjų turėtume galvoti, kaip kovoti su stereotipais ir šioje srityje. Verslumas dažnai siejamas su rizika pasirengimu rizikuoti. Moteris ir mergaitės iš principo mažiau linkusios rizikuoti e, negu vyrai. Tai galbūt e, tai taip pat kartais e, trukdo skatinti verslumą ir galbūt reikėtų netgi naudoti kažkokį kitą terminą ne verslumas, o turėtume galvoti apie dalyvavimą versle ar kažkaip kitaip formuluoti. Ir galiausiai informacijos teikimas apie seksualumą ir santykius. Mes turėtume iš tikrųjų labiau akcentuoti šios ryties švietimą. Tai padės suprasti, kodėl atsiranda neligybių tarp vyrų ir moterų. E, vaikai turėtų žinoti, kas yra kontraceptikai ir kaip jie naudojami. E, toks švietimas padėtų mergaitėms aiškiau suvokti ir savo fizinę prigimtį ir objektyviau vertinti savo kūną ir valdyti savo kūną, savo gyvenimą. Manau, kad privalomas e, seksualinis švietimas galėtų būti svarstytina galimybė. Mergaitės iš tikrųjų taip labiau galėtų apsispirti ir žiniasklaidoje vyraujančiais moterų kūno stereotipams. Mes turėtume padėti mergaitėms ir švietimo sričiai. Čia tenka labai svarbus vaidmuo. Ačiū Jums už pranešimą. Muchas gracias. Eh, a continuación tiene la palabra. Labai ačiū. Toliau, ponė Petir. Hvala lijepo, gospođo e, predsjednice. Želim... E, labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir ją pasveikinti, nes e, labai svarbu kalbėti apie moterų švietimą, moterų sveikatą, bet to būtina didinti ir moterų skaičių su gamtos ir tiksliaisiais mokslais susijusiose profesijose. Svarbu skatinti moteris renktis nestereotipinės profesijas. Svarbu, kad e, mergaitės baigtų mokyklą, skaitmeninis raštingumas kaimo vietovėse svarbus, reikia kovoti su seksizmo apraiškomis Kalbėjote ir apie teisę į švietimą kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių. Švietimas turi būti prieinamas visiems. Moterys ir merginos turėtų būti skatinamos kovoti su stereotipais, kai kalbama apie moteriškus ir vyriškus darbus ir panašiai. Tačiau šiame pranešime matau ir problemų. Tai yra 11 ir 12 punktai, kurie kviečia merginas ir moteris e, išbandyti naujus vaidmenis ir keliose vietose e, prašoma moteris keisti savo vaidmenį. Aš manau, kad mes negalime kviesti moterų e, keisti savo vaidmens ir pasirinkti kitą lyties tapatybę, negu kad jos turi. Man tai yra nepriimtina. Skirtumai tarp moterų ir vyrų turi būti vertinami pagarbiai. Mes turime užtikrinti, kad galimybės ir sąlygos vyrams ir moteriams yra lygios. Ir kad e, vaikai, nepaisant jų lyties, taip pat turi vienodą prieigą prie švietimo ir jie gali plėtoti savo tapatybę. E, papildančią priešingos lyties asmenų tapatybę. Mergaitės turėtų būti skatinamos vystyti savo gabi, sugebėjimus, savo tapatybę ir nekviečiamos nutrintis lyčių skirtumų. Taigi aš siūlyčiau pranešėjai iš naujo apsvarstyti 10 ir 11 punkte išsakytas mintis, nes šios mintis neprisideda prie lyčių lygybės. Jie nu, tos mintis tiesiog panaikina mūsų tapatybę. Jos paneigia tai, kas mes esame. Pone Pjuk. Atsiprašau, bet noriu kalbėti švediškai. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Šis pranešimas yra puikus. Jau nuo pat pranešimo pradžioje yra didelis dėmesys kreipiamas švietimui, auklėjimui. Jeigu jau norime, kad būtų švietimas, jeigu norime panaikinti e, neligybę, tai būtent apie tai reikėtų kalbėti. Tiesą sakant, švedų kalboje nėra e, tinkamo vertimo žodžio empowerment, įgalinimas. E, Tačiau, ko gero, tik tai tas empowerment įgalinimas ir švietimas gali suteikti daugiau galimybių. Reikia kiek vaikams suteikti daugybę galimybių, o ne vien tik tai dvi kažkokias tai galimybės reikia, šimtus galimybių suteikti. Ir tie šimti, šimtai modelių turi būti prieinami vaikams. Vaikai turi e, svajoti apie tos šimtus modelių o ne vien tik tai apie du ir turi turėti galimybę pasirinkti. Manau, kad šiame pranešime būtent ir kreipiamas dėmesys į tai ir sakoma yra, kad e, vaikai turi turėti galimybę gyvendinti savo svajonės, kad ir kokios jos bebūtų. Tai, ką norėjau pasakyti, jau buvo aptarta, bet norėjau tik tai pridurti, kad seksualinis ir e, emocinių, emocinės srities lavinimas yra labai svarbus, nes e, mergaitės turi suvokti, susipažinti su savo kūnu ir žinoti, ką jos gali. Mes tai, pavyzdžiui, Švedijoje e, feministės e, organizuoja savyginos kursus. Ir būtent savygina, pavyzdžiui, labai svarbi čia, nes mergaitės moteris išmoksta valdyti savo kūną ir gintis. Manau, kad tai turėtų būti mokyklose dėstomos e, švietimo programos dalis. Daug vilties yra dedama į mokyklas, į dėstytojus, tačiau aš manau, kad būtent mokyklos dėka labai e, svarbu stiprinti e, tą lygybę tarp mergaičių ir berniukų. Na ir dar be to, kas bus pasakyta yra šiame pranešime, galbūt galėtume daugiau dėmesio kreipti į tą emancipaciją. Būtent valdančiose postuose įmonėse ar kitur, arba, pavyzdžiui, mokslininkų, e, mokslo tyrimų srityje galbūt kažkaip tai sustiprinti formuluotę galėtume tam, kad moterų daugiau būtų valdančiuose postuose. Na ir dar norėčiau kai ką pasakyti dėl mūsų darbo tarptautinių santykių srityje. Labai svarbu dirbant su trečiosiamis šalimis e, pabrėžti, kaip yra svarbu šviesti ir auklėti mergaitės. Būtent taip tik tai galima bus kovoti su smurtu prieš moteris, seksualiniu smurtu prieš moteris, su gimdyvių mirtingumu ir panašiai. Visa tai yra glaudžiai susiję, susiję su mūsų vystamąją politiką. Lyties klausimas turi būti įtrauktas į e, mokyklų programas. Tai tiek. Ačiū pranešėjai dar kartą. Pane Valdič. Prieš išsakydama savo nuomonę norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti, ar pagal darbo tvarkos taisyklės yra numatytas konkretus laikas šešėliniams pranešėjams išsakyti savo nuomonės. Nes aš esu nauja parlamento narė, imko komitete taisyklės labai aiškios ir yra įprasta darbo tvarka. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai išsako savo nuomonės ir jie net neturi prašyti žodžio, jie automatiškai gauna žodį. Norėjau pasitikslinti, kaip dirbama šiame komitete. Na, galima, galima dirbti ir taip, galima suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, tačiau aš tiesiog užsirašiau visų vardus ir Tiesą sakant, mūsų nėra daug, mes esam keturi ar penki asmenys ir visi galės pasisakyti, nesvarbu kokia tvarka. Taigi tiesiog užsirašiau norinčių pasisakyti vardus. Aš, tiesą sakant, aš paklausiu dėl taisyklių, dėl tvark, darbo tvarkos, gal galėtumėt atsakyti. Ne, šiame komitete nėra pasisakymo tvarkos taisyklių. Ačiū. Ateityje aš būtinai aiškiai parodysiu, kad noriu pasisakyti. Taigi, noriu išsakyti savo nuomonę dėl labai svarbios temos ir aš manau, kad pranešimo pavadinimas yra puikus, o turinys irgi atitinka pavadinimą. Taigi noriu pasveikinti pranešėją, man atrodo, kad ji labai gerai e, susipažinusi su tema, labai gerai ją išdėstė. Mes kalbame apie moterų vaidmenį ir mes e, norime savo mintis paskleisti plačiai. Turime užtikrinti prieigą prie kokybiško švietimo, prie aukštos kokybės švietimo tiek mergaitėms, tiek berniukams. Taip pat reikia nepamiršti švietimo nepaprastomis sąlygomis, sunkiomis sąlygomis. Ir kadangi norime sukurti žiniomis ir švietimu paremtą visuomenę, Tai galima padaryti tik tai tada, jeigu švietimo turinys bus e, kokybiškas. Svarbu leisti mokiniams e, išnaudoti savo potencialą. Tai ne tik tai suteikia jiems tam tikrų įgūdžių, išugdo tam tikrus gebėjimus, tai taip pat prisideda prie skurdo mažinimo, nes e, žinios ir švietimas yra vieni iš pagrindinių įrinkių šioje srityje. Taip pat labai svarbu kurti tvarę ekonomiką, nes tai leistų merginom, mergaitėms ir moteriams vaidinti svarbesnį vaidmenį. Taip pat esu įsitikinusi, kad kalbant apie mergaičių švietimą, vienas iš geriausių būdų gauti investicijų gražą yra investuoti į mergaites, investuoti į moteris nes jie, jos turi neišnaudotą potencialą. Ir vienas iš tikslų, kurį turėtume įtraukti pranešimą, būtų įtraukiantis kokybiškas švietimas, mokytojų švietimas, galimybių moteriams įsidarbinti didinimas, ugdant e, tam tikrus gebėjimus per švietimą, nes e, gebėjimai yra labai svarbus darbo rinkoje. Tiesą sakant, e, aš turiu diplomą informacinių technologijų srityje ir taip pat baigiau doktorantūros studijas. Taigi reikia kreipti dėmesį ir į gebėjimų ugdymą universiteto lygmenių. Esu įstikinusi, kad tie, kurie sako, kad moter, mergaitėms reikia pagalbos ir padrasinimo, yra teisūs. Nes tik tai mes galime užtikrinti, kad yra atitinkamos struktūros padedančioms moteriams skaitmeninės struktūros taip pat yra labai svarbios e, informacinių ir komunikacijos technologijų sritis tampa vis svarbesnė, mes turime didinti galimybę šioje srityje. Išklausiau ir anksčiau kalbėjusių kolegų ir aš sutinku, kad mes turime atsižvelgti į pranešimo pavadinimą ir neperžengti temos ribų. Jeigu pažvelgtume Ne visi punktai pranešime yra iki galo aiškus. Kai kada apibrėžtys e, yra supainiojamos, aš manau, kad reikia patikslinti apibrėžtis. Taip pat dalis pranešimo galėtų būti supaprastinta, e, susisteminta. Sutinku, kad e, mokymas ir švietimo programos itin svarbios dar ir dėl to, kad aš esu trijų vaikų mama, du iš mano vaikų mergaitės ir jeigu mokymų programos e, liks tokios kaip anksčiau, to nepakaks, nes e, mergaitėms bus sudėtinga rasti savo vietą darbo rinkoje. Bet kokiu atveju reikia užtikrinti, kad e, mokiniai gauna konkrečias žinias, kad e, jie įgyja gebėjimus ir įgūdžius, kuriuos galės vėliau išnaudoti ateityje. E, sakykime, man buvo sakyta, kad aš negalėsiu būti inžinierė, nors aš norėjau būti inžinierė. Taigi turėtume skatinti merginas išnaudoti savo galimybės, įgyvendinti savo norus ir daryti tai, ką jos moka geriausias. Aš manau, kad e, turime eiti toliau ir savo veiklą vykdyti ne tik per tarptautinę moters dieną. Ačiū, ponia Gartens. Dabar ponia Sederova. Prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Šis klausimas e, yra labai svarbus. Švietimo pagalba galima padaryti įtakos, galima daug ką pakeisti, kaip kas sakė kolegos jau prieš mane kalbėjusios. Be jokios abejonės galima to pagalba taip pat kovoti ir su skurdu, kaip kad sakė kolega Pels. Na, aš sakyčiau, kad reikia skatinti, stiprinti mergaitės, tačiau jos turi likti mergaitėmis ir toliau moterimis, jos turi ištaugoti savo tapatybę, nes labai svarbu, kad moteris liktų moteriškomis, moterimis, nepaisant tos lygybės. Mes norėtume, kad mergaičių galimybės būtų vienodos kaip ir berniukų. mergaitės gali dalyvauti vadinamosiose berniukiškose užsiemimuose, štai pavyzdžiui, e, gamtos mokslų srityje. Tačiau norėčiau dar pabrėžti, kad e, Europos universitetuose e, magistratūrų programuose didžioji dalis yra merginų, 50-60 procentų jų net yra. Švietimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Todėl labai sudėtinga kažką tai čia įtakoti ar reglamentuoti, pavyzdžiui, programas ar dalykus švietimo programų. Tačiau, nepaisant to, finansinių programų pagalba galima kažką tai padaryti, kažką tai paskatinti, pavyzdžiui. Galima būtų atitinkamai pakoreguoti pro, programas mokymų tam, kad mergaitės dalyvautų tuose vadinamuose techniniuose daugiau mokymuose, berniukiškuose laikomuose mokymuose. Na, o lytinis auklėjimas yra valstybių narių kompetencija. Aš nemanau, kad tai yra svarbiausia čia. Čia kalbama apie empowering girls through education. Uh, mergaičių galinimas per švietimą. Bet aš manau, kad yra e, dar ir kitų svarbių aspektų čia. Taigi reikėtų kalbėti apie tai. Aš labai. Aš esu įsitikinusi, kad ta, tos specifinės sritys yra valstybių narių kompetencija. Todėl man labai nepatinka, kad tai yra įtraukta būtent čia. Ačiū. Thank you. Now I have no other MEP uh, uh, on the speaker's list. Ačiū. Daugiau nėra delegatų kalbėtojų sąrašiau. Taigi žodis komisijai, o paskui vėl žodis pranešėjai. Komisija, prašau. Well, thank you, Chair. Um, the European Commission. Ačiū pirmininkė, komisija aišku sveikina šį pranešimą ir mes norėtume padėkoti šiam komitetui už puikų bendradarbiavimą su mumis ir ačiū daktarui Sagarianos. Aš pats jau kurį laiką užsiemu lyčių lygybės klausimų, kadangi mes dalyvavome įvairiose pranešimo rengimo stadijose Mm, tai mums tikrai svarbu, tai susijęs su um, socialinės įtraukties aspektu. Europa 2020 strategijoje, tai mes e, visiškai sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta teigiama apie šį pranešimą. Na, ir svarbu priminti valstybėms narėms, kad e, jos gali mobilizuoti esis lėšas, užtikrindamos lyčių lygybę. Ačiū komisijai, dabar žodis pranešėjai. Prašom, ponio Rodingės. <clears throat> Perdão, antes de mais agradecer a eh, tudo o que aqui foi dito, as sugestões. Um, penso que. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už pastabas ir klausimus. Buvo dalių, kur sakėte, kad pranešimas nėra iki galo aiškus. Minėjote 11 ir 12 punktus, kur skatinama keisti socialinius vaidmenis. Aš nekalbu apie tapatybės keitimą, aš kalbu apie lyderystės ūkdymą Ir tiesą sakant, kai kur žengiau tiesiausių kelių ir galbūt ne iki galo aiškiai pasisakiau, kai kalbėjau 11 punktą apie naujus vaidmenis. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad moteris turėtų prarasti savo tapatybę kaip moteris. Aš kalbu apie naujus vaidmenis, apie mm, vadovaujančių pozicijų užėmimą. Tai viena iš sričių, kuri labai svarbi švietime. Dėl lytinio švietimo šiame pranešime nedaug kalbama apie lytinį švietimą, nes daugiausia dėmesio skiriama e, galių suteikimui per švietimo institucijas. Ir mes žinome, kad švietimas suteikia daugiau galių moterims ir bet kokios švietimo programos, ne tik mokyklose, turėtų tas galės ir įtraukti. Buvo kalbama apie mokymus e, ir mokymų svarbą. Nežinau, ar aš iki galo viską supratau sakote, kad nekalbu apie mokytojų ugdymą, tačiau man atrodo, kad tai minima pranešime. Žinoma, aš esu atvira visiems pasiūlymams, aš pasistengsiu supaprastinti kai kurias formuluotas, tačiau kiek įmanoma stengiausi įtraukti ir mokslinius duomenis kalbama apie švietimą kaip apie skurdo mažinimo priemonę ir tai labai svarbu e, užtikrinant e, lyčių lygybę ir vienodą prieigą prie švietimo. E, Naudojamės kategorijomis, kuriomis kalbėjome praeityje. Kalbama apie prieigą prie švietimo, moterų prieigą prie švietimo, lygę prieigą berniukams ir mergaitėms. Nega... Nežinau, ar pakanka formalaus švietimo skurdui mažinti. Aš kalbu ne tik tai apie oficialų, formalų švietimą, kalbu ir apie užklasinę veiklą, apie neformalų švietimą. Galbūt šis punktas nebuvo iki galo aiškus. Galbūt reikėtų labiau išplėtoti verslumo aspektą, tai galėtų būti naudinga. Dar vienas dalykas, kuris galėtų būti naudingas, yra tai minima šiame pranešime būtų taip vadinami pavyzdžiai, gyvieji pavyzdžiai. Ir labai dažnai tie gyvėjai pavyzdžiai būna vyrai. Ir manau, kad reikia keisti šį modelį, reiktų įtraukti daugiau moterų, kad mergaitės galėtų lygiuotis į jas. Ačiū pranešėjai ir ačiū šelniams pranešėjams. Baigsime šios svarbus pranešimo svarstymą. Pat Pakeitimų teikimo terminas yra gegužės 20 diena, dienos pabaiga. Tai reiškia 17 arba 18 valanda. Gegužės 20 iki gegužės 20 galite teikti pakeitimus šiam pranešimui. Atrodo, prie klausimų kiti klausimai neturime numatę nieko, taigi linkiu gero savaitgalio ir geros kelionės namo posėdis baigtas.